liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf mit Tagesordnungspunkt 58. Gerbiami kolegos, tęsame mūsų diskusijas 58 darbo tvarkės punktas e, dėl e, Europos parlamento biudžeto, 2015 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo e, mūsų pranešėjas ponas Dejong, jam ir suteiksiu žodį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia tame pranešime daug kas paminėta, aš aišku ne apie viską kalbėsiu, tiesiog jeigu bus klausimų, kokiu nors mielai juos atsakysiu. Pirmiausiai, manau, svarbu e, pažvelgti į pranešimo pradžią. Čia yra kalbama apie procedūrą apskritai biudžeto e, parlamente Taip pat ir Europos audito rūmai yra jau nurodę, kad didžiausios išlaidos susijusios su personalo ištekliais ir e, tais administraciniais aspektais, aišku, klaidų čia daugiausia ir pasitaiko. Kalbėjau su Europos tai yra mažiausia klaid, mažiausias klaidų rodiklis čia ir kalbėjusiu su Europos audito rūmų atstovais, kurie patikino mane, kad taip ir yra. Bet be abejo, to susijus ir Europos parlamento reputacija. Jeigu tik įvyksta kokia nors klaida, tai būtinai atsiranda ir žiniasklaidoje žinučių apie tai, todėl reikėtų apeliuoti į daugiau skaidrumo, aiškumo į veiklos rezultatus orientuotas turėtų būti biudžeto planavimas ir aišku, kalbant apie mūsų darbą, tas yra gal gana sudėtinga padaryti, nes pažvelgus į įvairias mm, rekomendacijas tikimasi, kad ir, ir, ir sąskaitų e, šusnis tikimasi iš mūsų, kad e, mes e, būsime ekspertai finansų, ko ne, ir viską suprasime, tačiau uh, kai pagalvoju, kaip yra, pavyzdžiui, Niderlanduose, nacionaliniam parlamente, tai prieš pradedant e, politinį e, kokį nors e, tyrimą ar darbą, tiesiog jau iš sekretariato gauni nurodymus tam tikrus, kaip kas vyksta, kaip reikėtų ką vertinti. Ir, ir Europos parlamentui tai gal irgi galėtų tikti, nesakau, kad generalinius direktoratus dar reikėtų plėsti toliau, bet vis dėlto tie ekspertai, kuriuos turime, turėtų gal labiau ir prisidėti prie šių procesų, pavyzdžiui, IPOL generalinis direktoratas ir jo darbuotojai. Čia tas specifines žinias kaip tik ir galėtumėm pritaikyti jų turimas. Ir kontrolė tuomet būtų detalesnė. 1,2 milijardo tokia yra lėšų suma, į kurią čia reikėtų pažiūrėti, kalbant apie švaistimą. Tai reiktų be abejo į veiklą, į veiklos rezultatus orientuoto biudžeto planavimo principus taikyti ir manau, kad uh, Čia Europos parlamentas jau yra nemažai ką nuveikęs, tai esu sakęs jau ir anksčiau, ypač jeigu kalbam apie į veiklą orientuotą biudžetą ar į veiklos rezultatus orientuotą biudžetą, tai tikrai ne viskas tik neigiamoje šviesoje turėtų būti apibūdinama iš tiesų jau ir teigiamų poslinkių būta. Jeigu užsiminsim apie Liuks premiją, apie Europos istorijos namus, informacijos biurus parlamento, tai ir šiame pranešime raginu Europos audito rūmus, ypač kai kalba pasisuka apie komunikavimą ir su tuo susijusią veiklą, pažiūrėti detaliau, pagalvoti apie tai, kaip čia pasiekti dar papildomų veiklos rezultatų, kaip pasiekti tuos žmonės, kurie galbūt nebūtinai susipažinę su Europos parlamento darbu iš vidaus. Ir man atrodo, tai yra nemažas iššūkis politikams sudominti tuos žmonės, kurie gana abejingai žiūri į politiką apskritai. Iki pat dabar nebuvo girdėti per nelik daug naujų minčių tą linkme, kad ir iš generalinio sekretariato nelabai. Jeigu kalbėsime apie Europos istorijos namus, tai kyla klausimas, ar tai turėtų būti Europos parlamento veiklos rytis apskritai. Gal per mažai apie tai buvo galvojama. Tai yra gan nemažas turistinis traukos objektas Bruselėje ir ten dirba kolegos iš įvairių šalių, tačiau vis dėlto su Bruseliu reikėtų tuomet pakalbėti apie tai, kaip padidėjo turistinis patrauklumas miesto dėl Europos istorijos namų arba atvirkščiai namų populiarumas lemiamas Bruselio labiau toliau dėl fiksuoto dydžio išmokų, jau kalbėjome kiek anksčiau, kaip galima geriau asmeninės svetainės, e, tinklavietės e, patobulinti parlamento narių. Vėliau dar. Laisvanoriškas pensijų kaupimo fondas. Nuo 2009 metų toks egzistuoja Europos parlamento nariams, bet e, ten yra nemažai dar trūkumų. Vienas žurnalistas iš Niderlandų tam skiria nemažai dėmesio ir žiniasklaidoje Niderlanduose nuolat ta tema buvo kalbama. Tikrai rodikliai nebuvo tokie geri. Paprastai pensijų fonduose tai būna 105 procentai padengimo rodiklis, čia tik 30 keli mūsų pensijų fondo atveju. Aišku, negali to traktuoti kaip įprastinės profesinės pensijos fondo, bet ateityje gali kilti keblumų dėl nesueinačių sąskaitų, dėl pinigų trūkumo ir tada gali ir mokesčių mokėtojų pinigus tekti tam panaudoti. Yra buvusių Europos parlamento narių, kurie mokėjo įmokas ar moka įmokas, bet reikia pagalvoti ir apie tuos, kurie mm, tas pensijas gaus ir ar turėtų jas gauti iš mokesčių mokėtojų pinigų skiriamas. Toliau kitas dalykas, dėl kurio galėtumėm būti gan pažeidžiami. Tai tarnautojams sumokamos sumos iš komisijos, bet kaip yra su Jungtinė karalystė šalimi, valstybė nare, kuri nori išstoti iš Europos Sąjungos. Ar, pavyzdžiui, išeinant iš darbo tokiems tarnautojams būtent ES turėtų išmokas mokėti, ar kaip yra. Čia ir nuo Junktinės karalystės dar požiūrio taško priklausys viskas. Toliau. Mm, vyko dar vienas uždaras susitikimas, kurio metu teikiau pasiūlymus dėl geresnės kontrolės Ir tai nereiškia, kad e, labai daug trūkumų galima atrasti. Gal jie labiau susiję su naujomis pasisteigiančiomis partijomis, ne su tradicinėmis. Bet taip jau yra, kad žurnalistai neretai turi daugiau informacijos, daugiau faktų surinkę, negu kad mes patys turime jų sukaupę. Pavyzdžiui, Ernst Young įmonė tikrai labai nuodugniai viską yra pasižiūrėjusi, viską įvertinusi. Ar kaip tik. Šimet viena įstaiga pradėjo darbą, kur dar nėra labai daug darbuotojų. Ar aš pasisakyčiau už tai, kad su visomis suinteresuotomis pusėmis ir taip pat Europos partijomis pagalvotume apie tai, ką galima dar padaryti. Taip pat ir galvojant apie bendradarbiavimą su nauja įstaiga ar tarnyba. Tai galbūt biudžeto kontrolės komitetas ir galėtų būti tas dėmesio centre esantis ir tą klausimą kūruojantis. Dar kitas dalykas, apie jį užsiminė ir pirmininkė, yra piknaudžiavimo atvejai buvusio parlamento pirmininko galimi giminystės ryšiai su kai kuriais darbuotojais, tą temą dar reikės išplėtoti jau ir praėjusių metų pranešime, kurį rengė ponas Piperis, tai figuravo. Galbūt yra dar ir naujų dalykų iškilusių, bet e, labai sunku viską laiku surinkti, rengiant pranešimą. Aš kaip pranešėjas galvoju, kad mes komitetas turėtume jausti pareigą dirbti su faktais, įvertinti juos ir žiūrėti į tai, kiek mūsų praėjusiu metu rezoliucija juos užgriebė ir kaip dabar tyrimas vyksta, tad būtų gerai galbūt ir šią linkme kokią rekomendaciją rašyti, bet jeigu ten bus tik kartojama tai, kas jau buvo pasakyta praėjusiu metu pranešime, tik tai kitai žodžiai suformuoluota, tai tada kelčiau klausimą dėl to, ar tai tikrai naudinga. Ir ar nebūtų tik bereikalingai papildomai tyriamas tas atvejis. Man atrodo svarbu ir dėl to esu irgi pateikęs rekomendaciją, kad generalinio, generalinių direktoratų vadovų skirimas ar nominacijas, nominavimas turėtų vykti kiek kitaip, nes kol kas tai yra tik mm, generaliniai direktoriai patys, tai aukščiausio rango tarnautojai, Tačiau jeigu norime išvengti įvairių e, nukrypimų nuo procedūros ir jeigu norime galvoti ir apie vidurinę grandį, tai man ir patys tarnautojai nuolat primena tai. Jeigu nori padaryti karjerą, tapti aukščiausio rango tarnautoju, tai vis dėlto politiniai sumetimai, politinės strovės turi nemažai įtakos tam ir manau, kad reikėtų čia sukurti daugiau skaidrumo, kad e, nebūtų įdarbinami tik kam nors daugiau ar mažiau artimi darbuotojai. Dėkoju kolegai De Jong, kaip kasmet e, parlamento biudžetas sukels daugiausia ginčių ir daugiausia nepasitenkinimo sulauks pranešėjas šios temos. E, jau daug metų kartojasi tas pats procesas. Kolega Savarma, sekantis kalbėtojas, dėkoju ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjui, ponui Dejong, dėkoju Jums už jūsų labai suprantamą ir gerai, ger, geros pusiausviros pasiekusi pranešimą. Mes e, suta, pritarėme e, daugumai dalykų, kuriuos jūs e, išryškinote pra, pranešime, pavyzdžiui, kad nėra efektyvios komunikacijos strategijos, vertė gaunama už atitinkamus kaštus, taip pat persekiojimo, kolegų persekiojimo atvejai ir e, informacinių technologijų gerinimas, e, bet turiu dabar pasakyti ir apie kitą medalio pusę. Tai kalbant apie skaidrumą, e, mes aišku šiame parlamente labai e, karštai kovojame už tą skaidrumą skaidrumą, tačiau aš nesu tikras, e, ar mes e, teisingai suprantame, kaip galima kiek įmanoma veiksmingiau siekti to skaidrumo. Pavyzdžiui, šiame pranešime yra siūloma, kad visi atitinkami dokumentai susiję su išlaidomis turėtų būti atskleidžiami išversti, kad visi galėtų e, interneto puslapyje juos pamatyti, bet mes nesame tikri, ar tai duotų tinkamų rezultatų. Todėl e, skyriuje apie skaidrumą mes galbūt teiksime e, tam tikrus pakeitimus. Tai, tai bus EPP pakeitimai jie, jie bus susiję su ta informacija, kuri yra reikalinga, nes daug tos informacijos ir taip jau yra interneto puslapyje, bet didžiausią susirūpinimą mums kelia tai, kad e, tai gali e, padidinti administratyvą Kaš, administracinius kaštus ir tai bus ne tik tie grinieji kaštai, mes susirūpinę dėl to, e, kokias nesąmonės gali tai e, sukelti ir iššaukti, kalbėsiu atvirai, mes čia kalbame ne apie išlaidas, bet kalbame apie būtent tą administracinę pusę. Ir jeigu mes e, remsimės tik tai jūsų pranešimo rekomendacijomis, kas čia galėtų atsitikti. Kaip jau minėjau, mes pasisakome taip pat už skaidrumą, palaikome tą skaidrumo siekimą, bet galbūt mes turėtume dar labiau ap, išsameu padiskutuoti apie tai, kaip geriau pasiekti to skaidrumo. Kalbant apie politinės partijas, frakcijas ir fondus, e, vėl bendras visų tikslas, e, tas tikslas yra visiems bendras ir mes jam pritarėme. Tačiau mes manome, kad problema yra, kad jeigu jūs pasižiūrėsite į potencialias problemas e, susijusias su fondų panaudojimais šiuo metu, tai jūs pamatysite didžiulius skirtumus tarp e, skirtingų politinių partijų e, mes visi tą žinome, aš dabar nenorėčiau dabar e, gilintis į kiekvienos frakcijos dalykus, išsamei, bet e, tiesiog visi žinome, ką, e, ką mes darome, kad galėtume pasinaudoti 400 eilute. Ir e, kaip mes leidžiame dienas keliaudami ir, ir pavyzdžiui, ką, ką daryti, jeigu yra septyni klausytojai E, reikia tą kažkur rašyti. Aš nesu biurokratijos e, draugas, bet iš tiesų kai kurie reikalavimai e, reikalingi. Ir tas, ta biurokratija, kuria, su kuria mes dabar susidurėme, jeigu jūs paklausite administracijos, tai pamatysite, kad tai yra tiesiog Tai yra skirtingi dalykai. Mes e, teiksime pakeitimus ir norėčiau dar kartą Jums padėkoti už tai, kad mes galime e, diskutuoti, aptarti šią temą, remdamiesi labai gerų ir progresyvių pranešimų. Ačiū, ponė Dejong, dėkoju. Toliau kolega Gajer. Dėkoju norėčiau atkreipti dėmesį į paskutinį punktą, kurį paminėjo kolega Dejong. Tai kaip tu tą pasakėjai, aš tau pritariu, kalbant apie e, pirmininko, buvusio pirmininko personalą, man, per personalo problemas, manau, mes turime atkreipti dėmesį tik į naujus dalykus, nes ir paskutinis biudžeto įvykdymo E, patvirtimo pranešimas jau kėlė tuos klausimus. Kalbant apie procedūras, tai tave palaikau, palaikau ne tik aš, bet ir dauguma mano frakcijos narių. Mes turime suvokti, mūsų komitetas turi suvokti, šitas pranešimas ir e, tai, kaip jis bus pateiktas, vaidins svarbu vaidmenį rinkiminė, Vokietijos rinkiminėje kovoje. Tai klausimas yra, ar komitetas to nori ir ar komitetas nori e, vaidinti tą vaidmenį komitet, e, Vokietijos rinkimuose. Man būtų svarbu paklausti, ar, apskrit, ar apskritai buvo kažkokių um, atvejų, kai uh, buvo pažeistos taisyklės. Ar tai tiesiog yra kažkokie e, atvejai, kai e, reikia pasiaiškinti taisyklės. Iš tų dokumentų, kuriuos aš turiu, taip pat ir iš administracijos gautus dokumentus, e, e ar, pavyzdžiui, tos nuolatinės komandiruotės yra palankiausias sprendimas. Jeigu taip, tai tuomet man nebūtų problemų, jeigu ir toliau teisime. E, e, e, iš tiesų tada ir nėra ko prikišti Markus Engels, ar taip nėra? Jeigu taip nėra, jeigu tos nuolatinės komandiruotės e, nėra geras sprendimas, tai tuomet aš e, manyčiau, kad e, biudžeto kontrolės komiteto vaidmuo būtų tą konstatuoti ir e, įsivaizduoti, kokia būtų alternatyvi galimybė. Pavyzdžiui, reikalauti administracijos, kad e, kai ateityje iškils tokie problemo, tok, tok, tokios problemos, tada pasirinkti kažkokį e, kaštų reglamentą, kuris e, kaštų padengimo keliaujantiems darbuotojams ar komandiruotėms darbuotojams padengimą, kuris tenkintų parlamentą. Man atrodo, kad šiuo metu situacija yra tikrai sudėtinga. E, E, yra e, parlamento administracijos paaiškinimas. Jie teigia, kad nėra jokių pažeidimų. Aš taip pat e, nematau čia pažeidimų, bet Vokietijos spaudoje nuolat skaitau, kad buvo kažkokie pažeidimai. Ir manau, kad būtent čia mūsų komitetas turi surasti savo vaidmenį. Ir, aišku, komitetas gali turėti kitą nuomonę negu administracija, bet jeigu administracija nemato, kažkokių pažeidimų, o biudžeto kontrolės komitetas mato, tai tada tai turėtų turėti kažkokias pasiekmes ir administracijoje. Dėkoju, mes vis dar laukiame parlamento administracijos nuomonės, mes dar nežinome, ar, tai, ar buvo pažeistos taisyklės ar ne. E, m, Mums buvo pažadėta, kad raštu atsakymą gausime kovo trečią dieną ir tikimės, kad ir gausime jį. Ir tada galėsime atsižvelgti į tą raštą, į tą atsakymą. Toliau kolegas, kolega Javor. Thank you, Chair. Dėkuoju pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už tikrai puikų mm, pranešimo projektą, jo galime remtis toliau e, vesdami diskusijas. Aš norėčiau pasveikyti kai kurias idėjas, pasidžiaugti kai kuriomis idėjomis. E, pavyzdžiui, pagalba konto komiteto nariams ir e, rezultatais paremtų veiklos vertinimu. Taip pat svarbu paminėti ir kitus svarbus dokumento aspektus tokius kaip pavyzdžiui person, labiau personalizuotas, personalizuotas svetainė, informacija apie lobizmą ir apie e, išlaidas. Kadangi turiu nedaug laiko, paminėsiu tik kelis dalykus, kurie mano manimo turėtų būti dar labiau pagerinti. E, Visų pirma, ES e, politinės partijos ir e, fondai, jų finansavimas. Aš manau, kad dokumente būtų galima griežčiau e, suformuoti mintis šiomis temomis. Aš pateiksiu pasiūlymus dėl pakeitimų, kaip būtų galima dar labiau pagerinti, dar sistemiškiau vykdyti šių įstaigų, šių organų finansavimą. Kitas. Kitas aspektas yra išmokos. Ir aš norėčiau pasakyti, kad mes kalbame apie viešasias lėšas ir jų leidimas turi būti skaidrus. Taigi, kiekvienos, kiekvieno kavos puodelio e, kainos e, skalbimas galbūt nėra pas geriausias e, sprendimas. Galbūt reikėtų nustatyti tam tikrą ribą, tarkim, 100 eurų ribą ir, ar panašiai, tam, kad nariams nesudarytų tokią situaciją, kuomet kiekvieną eurą reikės pateisinti ir viešinti. Uh, Taip pat, kalbant apie tą sumaištį, kuri galėtų atsirasti, aš norėčiau pasakyti, kad tikrai galėtų kilti politinė sumaištis, nes kai kurie kolegos naudoja tas išmokas kaip papildomą atlyginimą, kaip priedą prie atlyginimo. Mes turėtume sustabdyti šią situaciją, nes, aišku, nereikia didinti administracinės naštos nariams, bet reikia atsižvelgti ir į mandato įgaliojimų laisvės klausimą. Bet vis dėlto reikia skatinti skaidrumą, užtikrinti aukščiausią skaidrumo lygį ir turime stengtis dėti pastangas tam, kad būtų atgautas pasitikėjimas e, Europos institucijomis ir ypač parlamentu. Dar vienas klausimas yra vidaus informatorių taisyklės. Manau, kad e, parlamentas jau turi tinkamas taisyklės šios rytyje, vis dėlto dar lieka kai kurių problemų, pavyzdžiui, susijusių su akredituotu, akredituotu personalo asistentais. Mums reikėtų suformuluoti konkrečias taisyklės jiems ir e, reikėtų užtikrinti jų apsaugą. Taip pat aš žiaugiuosi tekstų skirtų emas. Yra dar šiek tiek klausimų, dėl kurių aš patieksiu pasiūlymų dėl pakeitimų. Dar pora svarbių klausimų. Papildomi darbai. Paskutinio pranešimo rengimo metu mes norėjome spręsti šį klausimą, bet vėliau per plenarnę sesiją dėl balsavimo tos pastraipos iš biudžeto vykdymo patvirtinimo dokumento buvo išbrauktos. Vis dėlto situacija nepasikeitė. Ir kadangi kont komitetas norėjo spręsti, uh, šią problemą, bet nepavyko ją suspręsti per plenarinę. Ir e, ta problema su papildomais darbais lieka. Na ir dar vienas dalykas. E, klausimas susijęs su Martinu Šulcu. Aš sutinku, kad tikrai reikia aiškiai pareikšti, kokie įveikiai vyko 14 metų e, kampanijos metu. Jau Anksčiau buvo parengtas tekstas apie Martiną Šulcą, bet vėlgi per plenarinę sesiją didžioji dalis parlamento narių balsavo prieš tuos pakeitimus, prieš tuos pastraipas. Tuomet mes diskutavome apie 14 e, metų biudžeto įvykdymą. Mes jau tada turėjome imtis veiksmų. Aš suprantu, kad Vokietijoje dabar vyksta rinkimų kampanija, situacija yra pasikeitusi, bet manau, kad mes jau, jau anksčiau turėjome mm, galimybę, kurią parlamento didžioji dalis nepasinaudojo. Taigi dabar būtų keista, Dabar keista, kad tas klausimas po metų vėlgi grįžo ir vėl apie jį diskutuojama. Dėkuoju. Pite. Thank you, Madam Chair. E, Ali, dėkoju. E, Mėly kolegos, ponė Dejank. Aš norėčiau, Dejank, aš norėčiau padėkoti už šį pranešimą, jis tikrai išsamus. E, jame yra rašoma apie daug finansinių aspektų, jie svarbus Europos parlamentui. E, ne tik todėl, kad yra rašoma apie asignavimus, bet e, ir todėl, kad yra rašoma apie Europos parlamento matomumo e, veiklą. Ji yra ryškiai matoma tarptautinėme kontekste. Aš manau, kad mes turėtume atsargiai vertinti poveikį kurį viešai nuomonėje gali daryti Europos parlamento veiksmai. Mums yra svarbu kalbėti ne tik apie išlaidas ir apie e, pažeidimų procentą, bet taip pat reikėtų kalbėti ir apie finansinių išteklių naudojimą ir rezultatus, kurie buvo pasiekti. Šis požiūris yra e, pranešime jo ėmėsi ponas Dajang. Ir aš manau, kad struktūros, kurios geria, pasiekė geresnas, geresnių rezultatų, turėtų būti paskatintos dalinti savo patirtimis kitais direktoratais. Na ir baigdamas dar norėčiau paminėti ir mokymų klausimą, darbuotojų mokymų klausimą ir rezultatus, kurie buvo pasiekti. Man Nu, sunku rasti informaciją, kaip kad minėjo ir ponas Dejong. Uh, kaip galime išmatuoti tos rezultatus, uh, kaip galime leisti viešasias lėšas uh, ištekliams. Reikėtų galėti vertinti, kaip tas mokymas, kurie pridėtinė vertę parlamente. Reikėtų vertinti, kaip galima kiekybiškai vertinti rezultatus. Dėkoju. Kolegin Šmit, bitte. Ja, Pone Šmit, toliau. Ačiū. Iš tiesų, kuo ilgiau klausausi, tuo įdomiau darosi. Iš principo e, pasitikime parlamentu ir generaliniu jo sekretorijatu. Ir manau, esu, kaip ir daugelis kolegų čia esančių, e, ar ši skaidrumo šalininkė O žiniasklaidoje buvo matyti pastarąsias savaitės įvairių labai skaičių susijusių su buvusiu pirmininku. Ir metami e, kaltinimai jam yra tokie, kuriuos tikrai reikėtų skubiai sureaguoti, kaip ir kolega Dejong sakė, galbūt tai yra kažkas sena, bet jeigu vis dėlto nauji priekaištai jau formuluojami, tada tikrai pasisakyčiau už tai, kad biudžeto kontrolės komiteto laiminsimame pranešime turėtų atsispindėti ir pasisakymai dėl to, jog tas atvejis turėtų, ar tie atvejai turėtų būti ištirti. Tai, kas šiuo metu yra pakibę ore, ne tik buvusiam parlamento pirmininkui, bet ir kiekvienam iš mūsų meta tikrai labai nekokį šešėlį. Ir bus našta nesu, mm, neturiu tiek įgaliojimų, kad, kad reikalaučiau iki kovo trečios dienos sekretariato atsakyti į tuos klausimus, bet tikrai labai norėtųsi tokios testinės veiklos šiuo klausimu, tokio antro mm, dar vėl įvertinimo papildomo, taip pat dėl tų nuolatinių e, komandiruočių, kas e, dėl jų sprendžia, kaip tai yra daroma, kaip sprendžiama dėl su jomis susijusių išlaidų. Kolega Gajeris kalbėjo apie rinkiminę kampaniją. Taip, žinom, Vokietijoje rinkiminė kampanija, Prancūzijoje, Niderlanduose irgi vyksta. Bet, man atrodo, biudžeto kontrolės komitete negalima atsižvelgti į kaip tik tokius dalykus, ypač jeigu galima ką nors išaiškinti, ištirti, tai tikrai neturėtų niekam pakengti, nebent buvusiam parlamento pirmininkui. Uh, Taip pat dar kitas dalykas Špygelyje žurnale vokiškam buvo ponas Engės paminėtas Engelis paminėtas e, kaip darbuotojas buvusio parlamento pirmininko, kuris e, lankėsi Berlyne keletą kartų, kai turėjo būti Bruselėje ir tai buvo įvardyjama ne va kaip nuolatinė tokia komandiruotė, tačiau taip nebuvo. Ir žinome, kad buvo papildomi e, dienpinigiai išmokami ir mokesčiai, su, mokestinės lengvatos suteiktos Berlyne bute E, jis galėjo gyventi tik neaišku, ar parlamentas ir papildomus su, su to būtų išlaikymu susijusius kaštus dar perėmė. Tai ir, ir juos apmokėjo, tai norėtųsi sužinoti, ar taip iš tiesų buvo. Taip pat būtų gerai turėti skaičius e, konkrečius apie tai, kiek tokių nuolatinių komandiruočių iškomandiravimo atvejų yra, kokios trukmės tos komandiruotės, su kokiais skyriais susijusios ir manau būtų prasminga įvertinti keletą metų buvusią situaciją dėl tokių komandiruočių trukmės ir su jomis siejamų išlaidų. Dar tame pačiame straipsnyje yra kalbama apie tai, kad vienas darbuotojas neva sakė, jog buvo daromas spaudimas, kad būtų galima apeiti kai kurias Europos parlamento numatytas taisyklės. Nelabai galiu įsivaizduoti, kad tai buvo įmanoma padaryti, nes jeigu taisyklės e, būtų pritempamos kiekvienam konkrečiam atvejui, taip kaip nori e, kažkas, tai tikrai reikėtų labai E, nuliūsti dėl tokio Europos parlamento. Tai tiek mano klausimų. Ačiū toliau kolega Von. Yeah, uh, uh thank you, Chair. Um, I wasn't going to uh, dwell on, on... Dėkuoju. Aš uh, neplanavau uh, kalbėti apie ankstesnį pirmininką, bet galbūt vis dėlto pasisakysiu ir apie jį prieš pereidamas prie kitų klausimų. Dėl tų kaltinimų ankstesniam pirmininkui Aš norėčiau pasakyti, kad e, pritariu kolegai Jarvol dėl 13 metų biudžeto patvirtinimo. E, tikrai reikėtų iškelti tos klausimus, jau tada reikėjo iškelti tos klausimus. Mes nusintėme savo klausimą e, generaliniam sekretoriui ir manau, kad gausime atsakymą. Ir manau, kad mums bus pateiktas paaiškinimas, būsime nuraminti. Aš tikiuosi, kad tai bus, bet administracija tikriausiai nepripažins, kad buvo klaidų praeitie. Na, bet palaukime kitos savaitės. Tikiuosi, kad gausime atsakymą ir tuomet galėsime perėti prie biudžeto vykdymo e, proceso. Aš nemanau, kad mums bus naudinga, būtų naudinga e, diskutuoti tik apie vieną klausimą ir pamiršti kitus. Turėtume diskutuoti, pavyzdžiui, taip pat ir apie parlamento biudžeto e, stebėjimą, kaip kad mini ir pranešėjas. Jis e, mini, kad generalinis sekretorius turėtų įkurti vidinę e, tikrinimo, vidinį tikrinimo padalinį. Ir aš Manau, kad reikėtų žiūrėti proporcingai, reikėtų atsižvelgti į biudžeto, e, parlamento biudžetą ir mažą klaidų e, e, lygį. Ko gero, naujų struktūrų nereikėtų. Dėl skaidrumo mes apie tai kalbame nuolatos. E, Mes kalbame apie bendrasias e, išlaidas, apie e, bendrasias išmokas. Kaip kad minėjo ir kiti kolegos, tikrai skaidrumo reikėtų dar e, daugiau, bet kita vertus reikėtų užtikrinti, kad administracinė našta nedidėtų, nes dėl to dar labiau didės išlaidos. Aš jau esu tai minėjęs praeitie. E, Jungtinėje karalystėje Jungtinės karalystės leiboristų delegacija yra pasitelkusi vieną sistemą. E, Mes turime nepriklausomą auditorių, kuris atvyksta ir gana trumpai, galbūt vieną rytą, išanalizuoja visus įrašus ir tada išanalizuoja būtent kaip yra naudojamos tos bendrosios išmokos. Uh, E, ir tuo met e, informuoja, mm, ar tos lėšos buvo tinkamai panaudotos. Tai yra išduodamas sertifikatas, kuris paskelbiamas svetainėje. Ir e, būtent per tą sertifikatą, nepriklausomą auditoriaus sertifikatą, galime įrodyti, kad išlaidos buvo at, m, mm, panaudotos e, tinkamai. Dėl to administracinė našta nėra didelė. Galėtume pasitelkti tokį pavyzdį, pagalvoti apie mm, vieną galimą variantą. Dar vienas aspektas, kurį norėčiau paminėti šiame pranešime, yra informacijos biurų kiekvieno valstybėje narėje klausimas. Dėlis klausia, ar tikrai jų reikia. Kai kalbame, kalbėjome apie breksitą, mes e, nuolatos e, paminime, kad žmonės nepakankamai žino apie ES ir nežino, kaip veikia parlamentas Junktinė karalystėje. E, tik Londone ir Škotijoje yra tokie biurai. Taigi, pavyzdžiui, Velse tokios, e, tokio biuro ir kitur tokio biuro nėra. Taigi, aš manau, kad iš tikrųjų neverta mažinti tų informacijos biurų skaičiaus. Na ir dar dėl APA. Aš pritariu Denisui, kad reikėtų gerinti e, informaciją, reikėtų e, saugoti, dar labiau saugoti, gerinti e, informuotojų, informatorių apsaugą. Taip pat reikėtų suprasti, kad kai jie vyksta į Strasbūrą, jų išmokos yra tikrai labai mažos, jiems sunku netgi rasti Mm, vietą, kur apsistoti. Taigi, jiems, juos taip pat reikėtų apsaugoti, jiems, juos reikėtų, mm, jiems reikėtų skirti pirmumą. Aš e, manau, kad kuo daugiau e, Strasbūro sesijų apsilankys tie asmenys, tuo yra geriau. Taigi, Mm, reikėtų atsižvelgti būtent ir šį klausimą. Dėkoju toliau kolega Žak. Merci, madame la présidente. Dėkoju, pirmininkė. Tikrai pranešime yra daug įdomių dalykų. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į kai kuriuos iš jų. Visų pirma, norėčiau kalbėti apie politinės Europos partijas norėčiau e, priminti mm, reglamentą ar sutartį. Kai mes e, skaitome informaciją apie Europos fondus ir apie politinės e, partijas, e, susidaro įspūdis, kad mes neįkūrėme gerb, gerbtinų organizacijų, partijų. Susidaro įspūdis, kad e, tos, tos partijos tapo mafijos organizacijomis. Aš tikrai tam nepritariu. Aš norėčiau priminti, kad demokratijoje uh, E, yra tam mm, tikrų nesutarimų ir e, skirtingų partijų egzistavimas būtent yra būdingas demokratijai. ES e, pagrindinių teisų hartijos 12 straipsnė apie tai yra rašoma. Aš turiu ir tekstą. Viktoras Hugo taip pat taip sakydavo, kad E, žmonės turi e, teisę dalyvauti asociacijose visais lygmenimis. Ir taip pat rašoma, kad Europos politinės partijos prisideda prie piliečių politinės valios e, išraiškos. Ir tai yra daroma perdodant pagrindinę informaciją, bet taip pat ir atsižvelgiant į nuomonės įvairovę. Šioje Hartijoje įžangoje yra rašoma, kad Hartija yra paremta valstybių konstitucinėmis tradicijomis. Aš esu iš Prancūzijos ir norėčiau priminti kad Konstitucijos, Prancūzijos Konstitucijos ketvirtame straipsnėje yra rašoma, kad politinės partijos turi vykdyti savo veiklą nevaržomos. E, šią konstituciją paruošė e, generolas e, aš Dagolis. Jis domėjosi politinių partijų klausimų. Taip pat, kalbant apie demokratiją, reikėtų nepamiršti ir galių atskirimo. Europos konstitucijos nėra, taigi reikėtų kalbėti labiau apie galių pusiausvyrą. Bet kai tos pusiausvyros nėra, labai sunku kalbėti apie demokratiją. Kai kurios struktūros jų e, ryšys nėra tinkamas. Taip pat aš norėčiau pasakyti, kad demokratija taip pat, kaip kad rašoma mūsų darbo vados taisyklių antrame e, straipsnėje yra susijusi ir su kitais aspektais, e, tokiais kaip pavyzdžiui e, papildomais e, privalomais įgaliojimais. Tai reiškia, kad lobistai E, ir kitos organizacijos neturi primesti e, nariui jokios nuomonės ir, pavyzdžiui, negali reikalauti lėšų, negali daryti įtakos organizacijos kasdieniam darbui. Ir manau, kad mūsų pranešime yra at, pripažįstama, kad parlamentas, parlamentas dirba gerai, bet yra tam tikri dalykai, kurie mane šokiruoja. Pavyzdžiui, keliamas klausimas ir toliau reikia finansuoti Europos politinės partijas ir fondus. Aš manau, kad jums atsakiau uh, į šį klausimą m, pacituodamas teisės aktus, bet dargi E, yra rašoma apie tai, kad kai, kurios, e, e, kai kurie fondai daug kartų pažydė taisyklės. Yra tokių politinių partijų, kaip kad pavyzdžiui vienas judėjimas, kuriam aš vadovauju. Ir aš taip pat esu šio komiteto narys. Ir e, mūsų partijos atveju mm, įvyko vienas ginčas. Dėl 60 tūkstančių eurų, dėl vien, vienos, vienos akcijos. E, nes e, buvo pasitelkti tam tikri e, partijų logotipai, taip pat ir nacionalinio fronto logotipas ir buvo pareikšta, kad mes finansuojame nacionalinės partijas, bet tai yra visai ne taip. Mes nefinansuojame nacionalinio fronto. Tai yra nacionalinis frontas, kuris finansuoja Europos judėjimą. Taigi aš manau, kad reikėtų šiek tiek pataisyti šį pranešimą dar ir todėl, kad ponas Veloš apie tai jau kalbėjo uh, E, visai neseniai. E, jis pripažino, kad e, Europos Sąjungos teismas, Europos Teisingumo teismas turės išspręsti šį klausimą. Maltos finansų ministras E, taryboje. E, minėjo 3,8 e, procentų biudžeto. Ir Taip pat buvo minimi 146 milijardai eurų, 2 milijardai eurų. Visa tai buvo susiję, visos šios sumos buvo susijusios su e, pažeidimais. E, gali būti e, tokių pažeidimų, tokių klaidų, kurios iš tikrųjų nėra e, sukčiavimas. E, kai, e, pavyzdžiui, e, kai, pavyzdžiui, yra susidūriama e, su mm, Junkerio mm, priešininkų pažeidimais, tokiu atveju reaguojama daug aktyviau. problemų mm, kyla, e, jos yra susijusios su Europos parlamento darbu, nes e, yra tokių žmonių, kurie apsimeta, kad Europos parlamento darbas yra susijęs tik su teisėkura. E, bet taip nėra. Reikia bendrauti su žiniasklaida, su mm, atstovais, su mm, mm, partiją palaikančiais asmenimis ir, pavyzdžiui, ir studentai žino, kad turi būti e, tikrinamas parlamento darbas ir kad egzistuoja ir papildomas darbas, ne tik susijęs su parlamento nario pareigomis. Taigi aš manau, kad tikrai kontrolę reikia vykdyti, reikia kontroliuoti įvairių institucijų, organų e, veikimą, veiklą, bet e, nereikia sabajoti visų šio projektų. Ačiū, toliau kalbės panas Pačtas. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano prelegentas jau kalbėjo apie išlaidas iš lėšų, kurias gauna parlamento nariai ir apie savo darbuotojų, asistentų įdarbinimą. Jau mes esam diskutavę apie tai, ką gali ir ko negali daryti ar dirbti padėjėjas parlamentaro, kas gali būti atliekama ir iš namų. Čia jau nepradėsiu tos diskusijos iš naujo ir visos polemikos. Šešėlinis pranešėjas jau išsakė tos punktus, kurie atitinka mūsų frakcijos poziciją. Tai galiu jį tik paremti ir, ir pasakyti, kad yra nuostatų dėl politinių partijų ir fondų veiklos, galbūt ten reikėtų šitą labiau išplėtoti. Mm, tai pateiksim savo pakeitimus dėl 46 dar punkto, ten eina kalba apie informacijos biurus. Jau kolega užsiminė ir apie tai. Tai gana nerima keliantis punktas. Čia pasakyta, kad gali reikėti uždaryti konkrečiai Bruselio ir Strasbūro miestuose informacijos centrus. Tai eina kalba ir apie Belgijos informacijos centrą tai, kaip čia apskritai suformuluota viskas toje vietoje, kad kad galima, pavyzdžiui, susirasti tą pačią informaciją galbūt ir internete, ir pasitelkti internetą kaip informavimo priemonę gerą, bet man atrodo, to nepakanka. Jeigu pažiūrėsime į tai, kaip veikia informacijos centras Belgijoje, Tai reikia pripažinti, kad daroma žymiai daugiau negu vien tik pateikti informaciją internete. Yra daugybė pasiūlymų teikiamų veiklos įvairios pasiūloma visoje Belgijoje ekspertai Europos e, politikos klausimų kviečiami iš parlamentų nariai atvyksta taip pat ir belgai, Europos parlamento nariai įtraukiami į tą veiklą. Labai tai visgi manau, kad e, ganėtinai nemažai žmonių pasiekėme būtent per šių centrų veiklą. Todėl manau, kad ir Belgijoje esantis štai šalia Europos parlamento informacijos centras tikrai kuria papildomą naudą ir negalima jo pakeisti tuo, kad tiesiog būtų kokia nors greitai reaguojanti interneto ryšio pagrindu mm, sukurta struktūra. Ir tą linkmę tada pateiksiu savo siūlomą pakeitimą, kad bent jau būtų kitaip formuluojama ta teksto dalis. O jeigu pasižiūrėsime į platų spektrą informacijos centrų veiklos, tai reikia pasakyti, kad laikai keitėsi, keičiasi ir piliečiai tikrai neretai labai pagrįstai kelia klausimus dėl Europos parlamento veiklos, nori ją pažvelgti detaliau ir į tai reikia ir atsižvelgti, galvojant apie informacijos centrų veiklą. Čia neturėtų būti vykdoma jokia propaganda o tiesiog pateikiama informacija ir pasirūpinama, kad e, žmonės iš tiesų galėtų pasižiūrėti į tai, kaip vyksta darbas Europos parlamente. Nesu tikras, kaip Strasbūre dirba informacijos centras, bet tai, kas vyksta Belgijai, Belgijoje man yra gerai pažįstama ir tikrai nesinorėtų imti taip ir atsisakyti to centro veiklos, suformulavus su tokį punktą rezoliucijoje. Ir tą sakau ne vien tik dėl to, kad esu belgas. Tie, kas mane pažįsta, puikiai supras, kad mano pastabos yra paremtos visai ne kokiais nors nacionalistiniais sumetimais ir kad aš esu visada proeuropietiškai nusiteikęs. E, tiesiog informacijos centrams, manau, reiktų priskirti tikrai labai nemažą vaidmenį ir dėl to jie yra reikalingi. Ačiū, toliau kalbės kolegė Jelesandra. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau už tai, kad negalėjau dalyvauti posėdėje nuo pat pradžios, bet tiesiog viena kolegė. Viena kolegė reikėjo išleisti į pensiją, tai dėl to šiek tiek suvėlavau. Aš susipažinusi su tekstu. Šiuo ir su dauguma pasiūlymų galiu sutikti. Ir taip pat pritarčiau ir tam, ką sakė ponas Gajeris. Tai yra, kad e, sklinda žinios apie buvusį mūsų pirmininką ir apie tai, kas jau buvo aptarinėjama 2014 balandį ir dabar tiesiog vėl iškilo gal netgi intensyviau ir smarkiau kažkiek, tai reikėtų pagalvoti apie tai, ar kai kuriais atvejais nereikėtų dar pasitelkti ir duomenų apsaugos priežiūros pareigūno. Visą tai aš tikiu, kad e, gera valia viskas vyko vadovaujantis, tačiau vienu ar kitu momentu vis dėlto ateina laikas, kai turi pagalvoti apie absoliutų duomenų skaidrumą, ir, ir sėti tai ir su mūsų pačių darbuotojais. Viena vertus, iš, viena yra tai, ko iš mūsų reikalaujama ir iš tiesų kasdieną esame tikrinami dėl to, kitas dalykas yra mūsų darbuotojai. Nereikėtų jiems primesti kai kurių dalykų ir versti už juos susimokėti, kas labiau galbūt siejama su mumis. Taigi reikėtų daugiau duomenų apie tai, kiek mūsų biurose kyla problemų su darbuotojais. Pateiks ir savo siūlomų pakeitimų, kaip kalbėti apie tai atviriau. Bet vis dėlto turim aiškiai savo pasisakyti, kokios yra mūsų domenų apsaugos taisyklės pagrindinės, bent jau kalbant apie pačią artimiausią aplinką. Ir čia turiuomenį e, ne tik pačius parlamentarus, bet ir jų padėjėjus ir taip toliau. Dabar dėl Liuks premijos. Nežinau, ar girdėjote, kokia kritika buvo reiškiama. Aš iš tiesų visada labai mielai peržiūriu siūlomus filmus, nominuotus filmus ir dalyvauju balsavime ir parlamente, juk vyko peržiūros. Tikrai daug kas ėjo tų filmų žiūrėti. E, netgi du filmai buvo minimi ir Oskarų kontekste. Aišku, kuomet e, suteiki tokį fokusą šiems filmams, tai net ir kitoje Atlanto pusėje juos atkreipiamas dėmesys ir ten juk yra kalbama apie, apie kino meką tarsi ir, ir, ir tai būtų netgi dar didesnis įvertinimas negu tiesiog koks nors teisės aktas suformuluotas arba su biudžetu susijusios taisyklės paimtų viršų. Aš manau, kad liuks premija yra vis dėlto labai svarbi. Dėl valdymo politikos Europos parlamento galvoju, kad būtų svarbu peržiūrėti projektus, kurie jau kurį laiką gal ir primiršti susijęs su mūsų pastatais, su darbuotojų skaičiaus įvertinimu, nors, aišku, tas biudžetas gal nėra labai didelis, bet vis dėlto reikia kažkokį skirti biudžetą vidaus darbuotojams ir tą turime padaryti galvodami apie tiesiog mūsų siekiamą geresnę kvalifikaciją darbuotojų. ir generalinis sekretoriatas, e, bent jau nuo žiniasklaidos. Čia šitą jau yra nuveikęs ir, ir ketina grįžti prie tų projektų ir dar energingiau negu anksčiau. Tai ir apie tai pagalvokime. balsuodami dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir padarykime tai dabar, kol dar nevėlu. Aš dėkoju ir pati noriu pasisakyti. Aš norėčiau, kad atsitiktų taip, kai, e, kaip sakė ponas De Jong, e, kad e, ateityje kalbėtume tik tai, kai atsiranda kažkokie nauji elementai. Tada nebereiktų nagrinėti klausimo dėl parlamento būstinės Strasbūrė. E E, tada galbūt biudžeto įvykdymo patvirtinimo pranešimas kai kuriuose dalyse atrodo visai kit, e, vis, atrodytų visai kitaip. Kalbant apie e, buvusio e, Europos parlamento pirmininko reikalus, galiu pasakyti, kad to anksčiau, ankstesniuose pranešimuose nebuvo. Tai yra naujas dalykas, o kadangi tai yra naujas dalykas ir kadangi tai yra įrodyta dokumentais, tai mes tiesiog galima, galime kalbėti, kad, e, kad reikia elgtis dalykiškai, čia aš pritariu kolegoms Gajeriui ir e, kitiems, kad mes čia kalbame apie e, pasitikėjimą ir nesvarbu, kokia spalva, e, po kokia spalva dirbtų e, parlamento pirmininkas, mes turėtume išsiųsti tą užklausą raštu po to, kai gavome tos duomenys. Toliau E, komandiruočių reikalas. 2012-2013 metais jau buvo kilęs tas klausimas, tada parlamento administracija sakė mums, kad neįmanoma e, toliau renkti tokių e, ilgalaikių komandiruočių, nes jos yra pernelik brangios. Dabar tarsi gauname iš spaudos tarnybos paaiškinimą, kad jos yra pakankamai pigios, tai yra prieštaravimas. E, mes žinome, kad dabar yra 13 parlamento administracijos darbuotojų, kurie yra tokioje ilgalaikėje komandiruotėje. Tai tiesiog reikia e, užduoti klausimą e, kas čia vyksta. Aš suprantu, kokia yra mūsų užduotis. Mes turime e, kelti tam tikrus klausimus. Mūsų taisyklės, atrodo, yra kažkaip įdomiai interpretuojamos ar ir kyla klausimas, ar gali būti taip, kad pagal mūsų taisyklės žmogus, kuris nuolat gyvena savo nuosavame bute Berlyne, dar gauna už tai išmokas, kaip tarsi būdamas ilgalaikėje komandiruotėje. E, todėl e, mes turime e, tokius priedus, tokias išmokas apibrėžti kaip gautas pajamas ir taip pat kalbant apie komandiruotės, komandiruotės turi ir atitikti komandiruotčių kriterijus, o tie kriterijai yra. Ir aišku, e, yra tam tikri atvejai, kai buvo įsikišta, kai kuriais atvejais reikėjo įsikišti, bet nebuvo įsikišta. Man atrodo, kad mes, mums pavyks šį klausimą išnagrinėti tikrai dalykiškai ir e, aš manau vien dėl to, kad išliktų pasitikėjimas mumis. Mum, kad mes keltume pasitikėjimą, mes e, turėsime išnagrinėti šį klausimą. Toliau informacinio biuro klausimas, dauguma kolegų kelia klausimą Ir e, man net keista šiame pranešime skaityti tokį e, radikalų šio klausimo pristatymą. Atrodo, kad mes nepakankamai dėmesio skiriame dar šitam klausimui. Tol kreipiuosi į pranešę, jeigu yra kažkokios papildomos informacijos, kurios mes nežinome, tai prašau pasakyk mums, nes aš nežinau, ar pagal tą informaciją, kurią mes turime, ar mes turime žengti šitą e, tolimesnį žingsnį man būtų svarbu žinoti visą informaciją. Toliau parlamento narių elgesio kodeksas ir atitinkama darbo grupė. E, aš galiu pasakyti, kad e, mandato laisvė yra labai svarbus dalykas. Mes esame iš skirtingų politinių partijų, mes turime e, skirtingas politinės užduotis. Aš nenorėčiau dabar parlamento administracijai įduoti vėzdą į rankas, jeigu taip galima pasakyti, su kuriuo paskui jinai mane pribaigs. Bet jeigu mes e, maldaujame, kad ateityje parlamento administracija su prezidimo pagalba e, e apibrieštų, e, kas yra parlamentaro mandatas, tai man tai yra keistas dalykas. Tai atsitiks tik per mano lavoną, nes man atrodo, kad e, šit, e, čia yra didžiulis pavojus, kad tai politiškai bus išnaudotas šitas klausimas. E, taip pat norėčiau pasakyti kolegoms, kad yra didžiulis skirtumas tarp to atvejo, kuris susijęs su parlamento pirmininku ir, ir tarp parla parlamentarų klausimo ir man atrodo, kad čia taisyklės yra aiškios ir manau, kad mes turime apginti parlamento pirmininką, todėl e, būtų labai svarbu, kad mes iš, iš e, gavome aiškę Front National nuomonę, e, o dabar tiek būtų iš mano pusės ir suteiksiu žodį pranešėjui, kad jis pabaigtų diskusijas. Dėkoju, Inge pabandysiu e, atsakyti kiek įmanoma trumpiau. Kai kuriuos klausimus kėlė keletas parlamentarų. Tai visų pirma skaidrumas, e, kaštų apmokėjimas. Galiu pasakyti, kad pastaruoju metu gavau elektroniniu elektroninių laiškų, kur buvo kalbama apie tai, e, kaip investuoti, pavyzdžiui, e, atitinkamas lėšas, kad, pavyzdžiui, geriau e, jas investuoti į kovą su skurdu Niderlanduose ir taip toliau. Bet iš tiesų mes čia turime turėti omenyje, kad, pavyzdžiui, mano šalyje Niderlanduose nuolat e, vyksta tokie dalykus, e, kai e, vyksta tokie dalykai, kai kažkas susiduria su e, kažkokia neteisėta, nepagrista kritika, bet tai taip pat yra ir skaidrumo klausimai. Ir aišku, svarbus dalykas yra tai, kaip yra e, traktuojamos Europos parlamento taisyklės. Svarbu yra tai, kad mes veiktume pagal savo mandatą. Ir aš norėčiau turėti galimybę paaiškinti piliečiams, kad mes kontroliuojame savo išlaidas ir aš tą sakiau ir uh, E, savo, e, sakau, e, tą savo pasiūlymę. Mes, aišku, apie tai dar galime diskutuoti. Toliau kitas, kita galimybė būtų, kad kiekvienas galėtų samdyti auditorių iš išorės, kad padėtų paaiškinti išlaidas bet svarbiausias dalykas būtų, kad mūsų piliečiai sužinotų, kad mes čia kalbame ne apie kažkokį papildomą uždarbį, papildomą atlyginimą, bet kad mes mokame um, elgtis su tomis lėšomis, kad mes mokame jas um, efektyviai administruoti. E, tik nežinau, kaip e, čia elgtis, ar čia mes turime kalbėti apie išlaidas, kurios neviršė tam tikros sumos, ar daryti tokius e, e, netikėtus patikrinimus. E, man atrodo, kad ir praėjusiais metais e, parlamento plenarinė sesija buvo patvirtinta šitas klausimas, nes mes čia kalbame apie parlamento įvaizdį. Toliau kitas klausimas, kurį paminėjo dauguma kolegų, uh, Tai yra situacija susijusi su e, buvusiu parlamento pirmininku. Aš džiaugiuosi, kad šiandien mes aptarinėjame šį klausimą. Man atrodo, kad mes visi sutarėme dėl to, kad mes turime objektyviai nagrinėti šį klausimą ir e, turime e, gauti visus e, administracijos atsakymus į mūsų klausimus. Aš aišku norėčiau, kad e, būtų įmanoma. E, šį šį klausimą aptarti su šešėliniais pranešiais. E, aišku, problema yra tai, kad rinkimai e, vyks, kai kurie nacionaliniai rinkimai vyks tą savaitę, kai bus Strasbūro sesija, kovo Strasbūro sesija. Ir iš tiesų būtų svarbu, kad mūsų komitetas nuspręstų, kaip jam elgtis su šia tema. Uh, E, ir kad mes elgtumės, elgtumėmės taip, kaip dera mūsų komitetui. Aš e, E, toliau apie politinės frakcijas aš nesakiau, kad negalima gauti papildomų pajamų. Aš kalbu apie 15 procentų tų um, aukų, kurias gavo tam tikros partijos ir kad tuos um, atvejus reikia išsiaiškinti ir galbūt e, keisti žemutinę ribą aš nekalbu apie e, tos paramos naikinimą, e, E, jeigu mes kalbame, kalbame pavyzdžiui, apie e, e, tą paramą, mes tiesiog galime mažinti jos procentą. Toliau kitas klausimas dėl asistentų ir informatorių. Aš pritariu kolegai. Aš bandžiau tą e, išreikšti šitame tekste, galėsiu dar kartą pabandyti. Pritariu e, Dereko Vono pastabai, kad e, mes turime kalbėti apie e, kaštų atlyginimą e, asistentams e, Strasbūro savaitėmis, nes iš tiesų, jeigu nori gauti viešbutį Strasbūrę, tai vos pakanka tų lėšų. Tai man atrodo, kad mes tikrai turėtume panagrinėti šitą klausimą. Generalinis sekretorius e, taip pat žino šią problemą. Toliau dėl informacijos. E, šis klausimas. E, informacinio biuro klausimas. Čia mes kalbame apie informacinius biurus Briuselėje ir Strasbūrė, nekalbame apie kitus miestus. galiu aptarti su kolegomis dar šį klausimą, tačiau šiuo metu mes turime ieškoti kontakto su tais piliečiais, kurie ne, patys nesiekia bendravimo su mumis ir man to tarsi trūksta. E, mes turime bendrauti su studentais, su e, studentais, bet ko mums reikia, tai mums reikia tokio platesnio požiūrio, ne tik informacinių biurų klausimo, bet apskritai kažkokios informacinės politikos, kaip mes galėtume e, bendrauti su piliečiais, pavyzdžiui, netgi nagrinėti kažkokius kritinius klausimus, kad ir dėl tų kaštų e, padengimo, gražinimo. Uh, E, yra dalykų, kurių galima išvengti, bet yra dalykų, kurių galbūt, e, kuriuos reikia daryti, jeigu nori pasiekti geresnių rezultatų. Toliau. E, į rezultatus orientuotas planavimas ko mums nereikia, tai mums nereikia to, kad būtų daroma tokia išvada, e, kad e, buvo tiek visko padaryta, kad mes dabar galime e, naudotis tais produktais. Mes reikalaujame, kad būtų kad būtų naudojamas atitinkamais produktais. Ir aišku, visais atvejais mums nereikia galbūt kažkokio atskiro skyriaus, bet reikia atitinkamų dokumentų. Dėkoju. Dėkoju. E, kovo 6 diena 14 valanda yra pakeitimų pateikimo terminas. Baigiame nagrinėti šį darbo tvarkės punktą. Dabar 59 darbo tvarkės punktas. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas ES bendrasis biudžetas. E, suteiksiu žodį kolegai Omaržė, kuris yra pranešėjas. Tada. Madame la Présidente, je vous euh, remercie. Dėkoju, ponia pirmininkė. we would, I would like to urge Bien. you all to, if you want Donc, nu, to nu, leave allons... the room. Prašau, išeikite iš salės, jeigu norite tai padaryti. Nous évoquons donc à présent euh, yeah. le rapport. Taigi norėčiau pristatyti pranešimą skirtą Europos plėtros fondų finansinių metų biudžetų įvykdymų patvirtinimui. E, šis pranešimas e, e, pareikalavo daug darbo, daug pastangų. E, teko suorganizuoti daug posėdžių su Europos komisija. Aš norėčiau padėkoti Europos komisijai, ypač e, komisijos e, nariui Mimičia. Ir taip pat norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie šio pranešimo. Tai yra šešėliniai, E, pranešėjai, nuomonių pranešėjai kitose komitetuose. Jūs turite pranešimą, pranešimo tekstą, taigi išsamei jo nepristatinėsiu, bet norėčiau paminėti kai kuriuos nu, svarbiausius dalykus, kuriuos įvardėjau taip pat ir savo dokumente, kurios yra svarbus ir biudžeto kontrolės komitetui. Visų pirma, yra klausimas susijęs su e, e, finansų patikimumu. Kalbant apie 2015 metus, e, e, išlaidos e, buvo e, skirtos e, nei keturiems Europos plėtros fondams - 8, 9, 10 ir 11. E, Aš džiaugiuosi e, tomis pastagomis, kurias įdėjo komisija tam, kad atižvelgtų į ankstesnės išlaidas, į likusias išmokėti išmokas ir kreditus. Uh, Bet aš gailiuosi, kad 15 metais nebuvo pakankamai mokėjimų kreditų ir dėl to atsirado dar didesnis biudžet, e, biudžeto deficitas. Aš e, norėčiau pasakyti, kad klaidų lygis nesumažėjo nuo 2014 metų, jis yra 13,8 procentai ir kai kurie jau kelis metus jis didėjo 25 procentai išmokėjimų e, atvejų, kurios tikrino e, teismas, buvo nustatyta klaidų 25 procentais atvejų. Taigi aš norėčiau pabrėžti, kad klaidų kyla Pavyzdžiui, todėl, kad nesilaikoma taisyklių, viešosios rinkos taisyklių ir taip toliau. Dėl išaktinio finansavimo interesų padengimo aš norėčiau konstatuoti, kad 9,6 milijonai eurų prefinansavimo, nepanaudoto prefinansavimo, buvo klaidingai įrašyti e, į operacinę dalį. E, Taigi, aš manau, kad e, reikėtų imtis naujų priemonių tam, kad būtų galima ateityje užkirsti kelią naujoms klaidoms, todėl kad nuo jų priklauso ES fondų vientisumas. Bet aš norėčiau pastebėti, kad taip pat buvo pasiekta pažangos, pavyzdžiui, tai pasakytina apie iš anksinio finansavimo interesų padengimą. Uh, Taip pat būtų galima išsameu pristatyti eksantę kontrolę. Man taip pat ir, ir dėl jos kyla susirūpinimas, dėl kylančių atsirandančių spragų ir mm, dėl mm, spragų nešalinimo. E, audito rūmai pabrėžia, kad komisija turėjo mažinti klaidų lygį 1,7 e, procentais. Ji tai būtų padarusi, jeigu būtų pasinaudojusi visomis priemonėmis. E, dėl garantijų um, sistemos aš džiaugiuosi, kad komisija atsižvelgė į parlamento rekomendacijas šioje srityje ir išskyrė e, diferencijuotą rezervą, ne tik bendrąjį rezervą. Aš norėčiau priminti, kad komisija turi taip pat informuoti apie kiekvieną rezervą. Dėl African Peace Facility. Afrikos taikos priemonės. Uždarame posėdėje mes diskutavome šią temą. Dėkoju pirmininkiai ir taip pat komisijos e, vystimosi komiteto pirmininkui už šias diskusijas. O diskusijos buvo tikrai įdomios ir mes uždavėme klausimus ir pabrėžėme savo abejonės. Taip pat e, gavome ir dalį atsakymų e, iš komisijos. Mano manimų šių atsakymų vis dėlto dar nepakanka. Aš manau, kad kolegos man pritars, e, kad Europos komisija turi imtis konkrečių veiksmų tam, kad būtų galima priderinti valdyseną uh, koordinavimą ir subjektų atsakomybę e, prie šios priemonės. Taip pat e, komisija turi informuoti Europos parlamentą apie korekcinius veiksmus, kurių bus imtasi ir kurių reikia imtis. Taip pat e, inf, turi informuoti ir apie situacijos gerinimą. Dar vienas svarbus aspektas šiame pranešime yra štai koks. Aš norėjau remtis rezultatais paremtų požiūrių, rezultatus orientuotų stebėjimų. Norėjome pagerinti Europos plėtros fondų uh, valdymą. Priemonių buvo imtasi daug, visų nevardinsiu, bet norėčiau pabrėžti tik, kad buvo pasiūlyta um, spręsti problemas, kurios kilo um, projektuose ir buvo numatyta, kad reikėtų nedelsiant informuoti, jeigu projektas priskiriamas mm, tris kartus prie raudonosios grupės tris metus prie raudonosios grupės ir toks projektas turi būti sustabdytas, lėšos turi būti, lėšų teikimas turi būti nutrauktas. Na ir paskutinis pasiūlymas. Jis yra susijęs su ES politika ir Europos plėtros fondais, tai yra būtinybė supaprastinti, supaprastinti taisyklės, kontrolės taisyklės, tam, kad būtų mažinamos, mažinamas klaidų lygis. Dar vienas svarbus aspektas yra susijęs su išoriniais subjektais, kurie dalyvauja siekiančios politikos tikslų. Tai yra patikos fondai, Europos investicijų bankas ir tarptautinės organizacijos. Jūs susipažinote su pranešimu ir matote, kad problemų kyla. Kyla problemų susijusių su kontrolė ir tai pasikeitina tiek apie patikos fondus, tiek apie Europos investicijų banką ir tarptautinės organizacijas. Manau, kad mes turėtume siekti dviejų tikslų. Tai yra didesnio skaidrumo, didesnės kontrolės ir tikslų siekimo, politinių tikslų siekimo kontrolės. Nes e, iš dalies šios, šie subjektai taip pat dalyvauja e, siekiant mūsų išryškintų iškeltų tikslų. Na ir baigdamas norėčiau pabrėžti kai kuriuos bendrus aspektus, labiau politinio pobūdžio aspektus, kurie yra susijęs su Europos e, plėtros fondais. Mes šiame biudžeto kontrolės komitete e, didelį dėmesį e, skiriame rezultatų siekimui. Ir žinoma, mes keliame klausimą, dėl kvestionuojame pagalbos veiksmingumą. Be abejo, politika, Europos politika ir įvairios jos rytis turi būti suderintos. Deja, matome, kad dažnai pastangos, kurių yra įmamasi tų politikos formuotojų pastangos iš tiesų yra susilpninamos pasitelkiant kitą, kit, kitą politiką. Tai yra priekybos, žuvininkystės politika ir taip toliau. Galime paminėti ir kitų politikos sričių. Taigi, būtina užtikrinti nuoseklumą e, ir uh, politikos sričių saveikumą. Paskutinėje kartą posėdėje buvo pabrėžta, kad plėtros politikai daro įtaką ir krizės. Krizės gali pakenkti tikslų siekimui. Aš e, esu iš e, toli e, esančios teritorijos, iš užjūrio teritorijos ir kai susidurėme su katastrofomis, kyla daug problemų. Taip pat ir politiniai kriziai kilus arba karui kilus tikslai, tikslų siekimas nukenčia, taigi tai reikėtų atsižvelgti formuojant politiką. Ir dar vienas svarbus aspektas, su kuriuo diskutavau taip pat ir su komisijos nariu mm, Mimičia Rūboje yra užžiūrio šalių ir teritorijų klausimas. Aš norėčiau pabrėžti, kad šios teritorijos turi konstitucinius ryšius, konstituciškai yra susijusios, susietos su ES valstybėmis, su Prancūzija, Junktinė karalystė, Danija ir Niderlandais. Ir jos priklauso Europos šeimai. Taigi, būtina pasitelkti diferencijuotą požiūrį, specifinį konkretų požiūrį ir e, visos užžiūrių šalis ir teritorijos, e, kaip ir parlamento nariai, turi pritarti minčiai, kad reikėtų konkrečios finansavimo priemonės. Ja pasitelkus būtų galima dar labiau mažinti šių šalių ir teritorijų netinkamą lėšų panaudojimą. Na ir toliau kotonų susitarimo pakeisantis susitarimas. Aš apie tai kalbėjau jau praėjusio posėdžio metu. Kai kalbame apie AKR šalis, dažnai pamirštama, kad daugiau negu 80 procentų šalių AKR šalių yra besivystančios salų valstybės. Žinoma, yra ir didelių Afrikos šalių, bet 80 procentų šių šalių, gal net daugiau, iš tiesų yra mažos salų valstybės, besivystančios valstybės. Joms e, reikėtų visiškai kitokių priemonių. Mes galime siekti tikslų Mm. ir daug greičiau tuose besivystančiuose mažose salų valstybėse negu dideliuose. Štai dėl ko po kotinų sustarimo mums reikėtų daugiau dėmesio skirti salų valstybėms ir reikėtų galbūt suformuoti tam tikrą priemonę skirtą e, šioms saloms suformuoti, parinkti tokią priemonę ir strategiją. Na ir dar norėčiau pasakyti apie migraciją. Migracijos klausimas sulaukia daug dėmesio ir susirūpinimo. Aš manau, kad plėtros politika yra prisidedama prie migracijos ribojimo, nes kuo daugiau tos šalis vystosi, tuo mažiau žmonės iš jų išvyksta. Bet, žinoma, reikėtų pasitelkti labiau visą apimantį požiūrį. Vien tik šios politikos neužteks. Migracijos klausimas yra sudėtingas. Pažiūrėjus, pavyzdžiui, demografinę situaciją, pažiūrėkime, pavyzdžiui, Pasaulyje 2100 metais bus apie 12 milijardų žmonių pasaulyje, o Afrikoje daugiau negu 4 milijardai. Tai yra, bus pereita nuo 1 iki 4 milijardų, padaugės e, populiacija gyventojų skaičius keturiais kartais. Nigerijos populiacija 2100 bus 900 milijonų žmonių. Ir Europoje tuo metu žmonių bus apie 600 milijonų, tai yra gyventojų skaičius mažės. Aš pateikiau šios skaičius tam, kad būtų lengviau suprasti, kas laukia e, mūsų pasaulio, nepamirškime ir klimato kaitos ir jo poveikio. Dėl, dėl jo migracija bus e, dar labiau skatinama. Taigi, dabartinė vystimosi plėtros politika nebūtinai e, išspręs visas šias problemas. Na ir baigdamas, norėčiau pasakyti, kad e, bendrai pažiūrėjus į šią plėtros politiką, mes matome, kad e, visi pasaulyje kylantis e, ir Europoje kilantis iššūkiai yra susiję ir su Afrika, Karibais ir mm, didžiuoju vandeninu. Tai yra klimato kaita, eh, migracija. Ir taip pat manau, kad komisija eh, rengdama sustarimą po Kutinu turėtų atsižvelgti ir į biologinę įvairovę, biologinės įvairovės klausimą. Eh, jau šeštą kartą nyksta rūšys ir labai daug rūšių nyksta Afrikoje. Taigi, manau, kad reikėtų imtis veiksmų ir šioje srityje, bet žinoma, jau nebekalbame, apie tai kalbėdami nekalbame apie biudžeto kontrolę. E, iki kovo šeštos galima pas, pateikti pakeitimus. Strasbūrė bus šešėlinių pranešėjų susitikimas, susirinkimas ir aš norėčiau paraginti kolegas pritarti e, biudžeto patvirtinimą. Dėkoju, žiaugiuosi, kad e, šis komitetas daug dėmesio skiria Europos plėtros e, fondams ir visi šešėliniai pranešėjai taip pat jam skiria daug dėmesio. Toliau pasakys ponė Šmit. Ja, danke, liebe Herr Berichterstatter, liebe Kollegen. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas pranešėjau visų pirma, tikriausiai reiktų padėkoti auditorumams, paskui pranešėjui. Man atrodo, kad vėl pavyko parengti labai gerą ir subalansuotą e, pranešimą ir kolega jį netgi ilgai e, pristatinėjo. Tai, kas paaiškėjo, tai vėlgi matome, kad plėtros fondas yra įprastinis įtariamasis kai kalbama apie kažkokias išlaidas ir problemas. Iš tiesų e, ypatingai aktuali ta situ, situacija yra tada, e, kai pagalvoji, kad e, 11 EPF dar tęsiasi iki 2000, 2020 metų. Ir e, mes čia kalbame apie e, beveik 68 milijardus eurų, kur, e, kurie yra skirti šitoms, šitiems fondams, plėtros fondams. Ir mes matome, kad tai yra mokesčių mokėtojų pinigai, kurie yra paskirstyti be galimybės parlamentui, kuris atstovauja piliečius įsikišti. E, kaip jau minėjau, tai yra subalansuotas pranešimas, bet kaip tik norėčiau pasakyti, kad kalbant apie šitas išlaidas, E, mes turime kalbėti labai aiškę e, ir vienareikšmišką kalbą. Mes mes turime čia kalbėti apie patikos fondus, apie atskaitomybės fondą e, tiek delegacijų vadovų, ir, kurie turėtų bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis, ypač su jungtinėmis taut, tomis. Aš atsimenu, kaip mes bendravome su e, e, atstovais New York'e, mes matome, kad čia dar e, šioje srityje yra labai daug darbo. Neturėjau galimybės su komisaru Mimica pabendrauti Europoje. E, tačiau e, matydama dokumentus e, susijusiai su e, lėšų gražinimu, vis tik tai e, norėčiau gauti daugiau e, dokumentų, kad galėtume e, elgtis skaidriai. E, Viena ypatybė plėtros fondų yra tai, kad yra ne tik daug lėšų skiriama, bet yra didžiulė geografinė zona, kurioje e, panaudojamos tos lėšos. Tai yra Afrikos šalis, Karibų jūros regionas, Ramiojo vandenino regionas, taip pat kalbame apie užjūrio teritorijas kai kurių valstybių narių. Ir žinome, kad didžioji dalis šitų lėšų e, vis tik tai yra išleidžiama Afrikoje. Tai yra 29, virš 29 milijonų or, e, eurų. Gerbiamas kolega pranešėjau, aš suprantu, kad jūs didelė, didelį dėmesį skiriate būtent šitiems regionams, tačiau norėčiau pasakyti, kad e, kad, kad tai gal nėra šio pranešimo tema. Taip pat dar kartą norėčiau pa pasakyti, kad man atrodo, kad tai yra vykęs pranešimas, tačiau nepaisant to e, teiksiu pakeitimus, nes man atrodo, kad reikės papildyti. Dar čia, ponia Kalenbach, kadangi E, kadangi yra visokių mūsų bičiulių, čia kalbėsiu angliškai, bet to aš ir pasirašiau savo pastabas angliškai, norėčiau padėkoti pranešėjui už e, jo konstruktyvų pranešimą. E, mums taip pat gaila, kad 2015 e, metais iškilo e, problemos dėl biudžetinės situacijos susijusios su fondais. Mes čia kalbame apie 83 milijonus eurų 2016 metais, kurie buvo perkelti 2016 metus. Mes žinome, kad 2015 metų išlaidos yra dar susijusios su aštuntuoju EPF e kuri, kurio, kuris pradėjo veikti dar 1959 metais. Ir um, manau, kad šioje srityje reikia gerinti demokratinę priežiūrą, atskaitomybę, skaidrumą, e, naudojant šių fondų lėšas. E, taip pat e, reiktų mažinti transakcijų, e, pavedimų, sandarių kaštus ir e, gerinti administracinės taisyklės. Mes pripažįstame, kad Europos plėtros fondai prisideda prie e, e tų priežasčių sprendimo, kurios kelia e, migracijos krizę. Tačiau reikia nepamiršti e, kitų priemonių, tokių kaip e, sienų kontrolė ir gražinimo operacijas. Taip pat turime nepamiršti dvišalio bendradarbiavimo, nes būtent tokiu e, būdu galėtume e, spręsti klausimus susijusius su migracijos krize. Mes turime užtikrinti, kad e, būtų visiška atskaitomybė, kad parlamentas turėtų savo kontrolės priežiūros teisę ir aš tikiuosi, kad vis, visos šitos priemonės e, turi e, specifinį tikslą e, ir todėl mums reiktų e, pasidalinti atsakomybę ir e, įvertinti e, visus veiksmus, kurie prisėda prie migracijos krizės e, mažinimo. Taip pat reikia kalbėti e, apie dvigubo finansavimo e, vengimą. Taip pat pabrėžiame, kad e, reikia nuolat kalbėti apie įmanomą riziką, kontroliuoti vykstančius procesus, įtraukti į tą procesą taip pat ir bendradarbiavimą su kitomis finansų institucijomis. E, teigiamos sąlygos, e, iš anksnės sąlygos mes pasisakome už jas. Taip pat sveikiname tai, kad komisija įtraukė rizikos faktorių, nes mes čia kalbame apie sudėtingus projektus. E, šalės partnerės yra skirtingai išsivystę. Ir e, todėl yra labai svarbu, kad, jos, e, kad būtų vertinama rizika tose šalise. Sorry. With... Mes taip pat suprantame, kaip yra svarbu bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis ir taip pat reikia atrasti silpnas vietas ir, ir klaidų šaltinius. Todėl būtų labai svarbu, e, kad EPF būtų labiau matomi piliečiams. E, mums atrodo, kad yra labai svarbu, kad ir projektus e, kontroliuotų auditoriai ir kad taip pat auditorumų ataskaitose tai atsispindėtų. Mes norime, kad pagerėtų informacijos kokybė, kurią teikia naudos gavėjai. Ir taip pat norėtume pabrėžti, kad reikia suformuoti e, kriterijus, naudos gavėjų pagal EPF kriterijus. Tai tiek būtų šiandien. Ja, vielen Dank, damit liegen mir keine Worte. Ačiū. Daugiau kolegų norinčių pasisakyti nėra. Sveikinuosi su ponu Tegul iš DigiDefco ir suteikiu jam žodį. Merci, Madame la Présidente. Je tiens à remercier. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti pranešėjui už e, šį pranešimą dėl 8, 9, 10 ir 11 Europos plėtros e, fondų e, finansinio metų biudžetų vykdymo. Taip pat dėkoju ir už rezoliucijos projektą. Jame buvo įvardinti bendradarbiavimo svarbiausi aspektai, bet taip pat ir trūkumai buvo pabrėžta, kuriuose srityse reikėtų siekti gerinimo. Komisija, kaip visada, dės pastangas tam, kad būtų galima atsižvelgti į parlamento rekomendacijas. Taigi aš neminėsiu visų aspektų, paminėsiu galbūt tik svarbiausius. Buvo užduotas klausimas e, dėl autofinansavimo, bet galbūt galėtume jį atsakyti e, raštu. Pone Šmit jau išėjo. E, E, norėjau pasakyti, kad tos korekcijos buvo e, atliktos, e, todėl kad datos ir sumos nebuvo tikslios. Dėl to reikėjo anuliuoti mokėjimų nurodymą ir reikėjo pradėti naujus. Taip pat dėl klaidų ir eksantė kontrolės. Klaidų lygis yra taip, 3,8 procentai, tai nustatė audito rūmas rūmai, e, šiek tiek klaidų e, dydis padidėjo dėl to, kad pasikeitė audito rūmų metodas, e, naudojamas apskaičiavimo metodas, bet situacija valstybės narėse kartais yra labai. Valstybėse kartais yra labai sudėtinga, nes tai yra karo, konfliktų zonos. Ir bendras lygis, iš tikrųjų, klaidų lygis mažėja. E, Kas yra tas galutinis lygis? E, tas galutinis lygis jie apskaičiuoja komisiją kartą, mm, kai visos kontrolės e, priemonės buvo pritaikytos. Taigi, o klaidos lygis yra matuojamas, kiek, matuojamas kiekvienos, kiekvienos sandorio atveju. Taigi, projekto vadovai gali taisyti tas klaidas iš karto. Kartais nėra pakankamai dokumentų, nes kai kurios šalys susiduria su problemomis, pavyzdžiui, piliečių visuomenė neturi pakankamai išteklių tam, kad būtų vesti tinkamus archyvus. Taip pat kartais yra nesilaikoma rinkos taisyklių. Tai nereiškia, kad mes kalbame apie sukčiavimo atvejus, e, skiriant e, projektus. Ne, tiesiog e, kai kuriais atvejais yra sudurima su sunkumais atitikti reikalavimus. Taigi mes sukūrėme vertinimą, eksantę vertinimo sistemą, ji yra detali, kai kuri informacija į kai kurią informaciją valdovai kartais neatsižvelgia, bet reikia na, atkreipti dėmesį į klaidų lygį, jis mažėja, į bendrą aplinką ir kontrolės išlaidas. Mes pastebėjome, kad kontrolės išlaidos, administracinės išlaidos mažėja, taigi į tai reikia žiūrėti, į tai reikėtų atsižvelgti. Uh, par, šalyse partnerėse, partnerėse komisija užtikrina visų sandorių ekstantę kontrolę. E, ir tek, tikrina, ar e, tikrai rinka ir rinkos dalis yra skiriama pagal komisijos taisyklės. Taigi, valdymo sistema komisija kontroliuoja atidžiai. Dėl rezultatų siekimo dėl tų raudonųjų nu, projektų. Mes juos kontroliuojame nuolatos ir sureaguojame kiekvieną kartą į e, parlamento e, rekomendacijas 16 metų e, dokumentas mums taip pat leis atsižvelgti, įvertinti situaciją praėjusiais metais. Taip pat norime gerinti valdymo galimybės šalyse partnerėse ir norime skatinti koreksinės priemonės. 132 projektai yra priskirti geltoniesiems ir raudoniesiems. Ir E, nepasieksime tikslų būtent šių projektų atveju. Tūkstančiai penkioliktais metais 155 procentų 155 projektai buvo raudonieji, o 146 statusas buvo pakeistas į oranžinį, reiškia, jis pasitaisė. Uh, Dėl patikos fondų. E, norėčiau išaiškinti vieną, išklaidyti vieną nesusipratimą. Aš suprantu, kad mes kalbame apie išorinius partnerius, partnerius apie tarptautinės organizacijas, Europos investicijų banką. Uh, Tai yra tos organizacijos, kurios taip pat turi prisidėti prie Europos politikos e, plėtros, e, politikos įgyvendinimo. Jas taip pat reikia kontroliuoti. Mes pritarėme pranešėjo išsakytoms mintims šitama. Bet dėl patikos fondų norėčiau pasakyti, kad taip, skaidrumą reikia užtikrinti, bet taip pat e, pritariu Europos parlamentui, kad reikia vengti. E, fragmentacijos. Taip pat parlamentas tikrai turėtų būti įtrauktas į patikos fondų kontrolę e, per mm, komitetą. Mes šioms mintims pritarėme, bet norėčiau pasakyti, kad patikos fondus valdo komisija. Taigi, būtent komisija turi juos kontroliuoti. Pavyzdžiui, mm, tai e, pasakytina apie deklaracijas, apie patikinimo e, pareiškimus ir e, patikos fondai bus įtraukti į auditą, tarptautinio bendradarbiavimo generalinio direktorato auditą, taip pat bus įtraukti ir į ataskaitų rengimą per patikinimo pareiškimus bei patikos fondai e, bus atspindėti ir e, likusios, e, likusių klaidų lygio ataskaitoje. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad dėl Kalbant apie Afrikos taikos priemonę, mes ėmėmės veiksmų šioje srityje ir paprašėme vidaus audito išanalizuoti tą veiksmų planą. Jo manimu buvo gyvenita didžioji dalis priemonių, bet manome, kad Afrikos sąjunga vis dar negali būti patvirt, įvertinta pasitelkiant pillar assessment. Taigi ir toliau stebėsime e, šios priemonės įgyvendinimą. Dar norėčiau informuoti, kad auditas, kurį vykdo komisijos vidinis auditas, neanalizavo operacijų legalumo, teisėtumo nekonstatavo, kad buvo kokiu nors netinkamų fondų. Ne, problema, didžiausia problema buvo vidaus kontrolė ir galima rizika. Labai anksti buvo atsižvelgta į šias problemas, nes jau 2009 metais mes informavome Afrikos sąjungą apie šias problemas. Buvo imtas, e, buvo iškelti nauji reikalavimai ir ne visus juos Afrikos sąjunga atitiko. Nuo 2015 metų mes didžiulį dėmesį skiriame šiai temai. Tiek norėjau pasakyti. Dėkuoju. Dėkuoju už šią nuomonę. Baigiame nagrinėti šį darbo tvarkės punktą ir baigiame viešą posėdžio dalį. E, pakeitimus galite teikti iki kovo 6 dienos 14 valandos. Dėkoju visiems, kurie dalyvavo posėdėje. Norėčiau toliau tęsti darbą su koordinatoriais, o visų kitų paprašyti kiek įmanoma greičiau e, išeiti iš salės. Ačiū. Posėdį baigiam.